į Gvinėją, prie Togo ir prie šitų šalių ir manau, kad netgi ten nesustos, jeigu pasirašysime gerą, tvirtą žvejybos susitarimą, gal ir prie Trambo, Dramblio kaulo kranto Respublikos krantų užtikrinsime didesnį saugumą. Taigi, aš labai teigiamai nusiteikęs dėl šio susitarimo, bet manau, kad labai svarbu, jog šiame protokole būtų numatytas ir tolimesnis vystimosi pagalbos, tolimesnis priemonės tiem žmonėm, kurie yra priklausomi nuo žvejybos. Uh, could, Ačiū. Gal aš galėčiau užduoti klausimą jums leidus. Lyginant uh, su tomis lėšomis ir parama, kuri yra teikiama ir pon, ponė, ponas Liūvis yra šios paramos ekspertas. Taigi, kai mes skiriame paramą ramio vandenino regionui, tai e, man, tai, man atrodo, kad pagal šį sustarimą yra skiriama 65 eurai už toną, o pagal e, ramio vandenino e, susitarimą tai yra 24 eurai to už toną. Ar taip? Ar teisingai? Klausia pirmininkas. Kodėl toks skirtumas? could answer the question. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais essayer effectivement de revenir. Komisijos atstovas atsako į klausimą. Taip, aš pabandysiu atsakyti į tuos klausimus ir komentarus, kuriuos išgirdome šios įdomios diskusijos metu. Ir Na, kalbant apie protokolo pagrindinius dalykus, tai visi pagrindiniai dalykai buvo e, paminėti, buvo kalbama apie laivus, e, jų skaičius yra pakankamai didelis ir dėl to didėja ir mūsų finansinis indėlis. Ir turime nepamiršti, kad Dramblio kaulo kranto Respublikos atvejs yra gana įdomus. Mūs, mes esame suinteresuoti, kad tos lėšos būtų patektų į žuvininkystės sektorių. Mes atsižvelgėme į šalies kontekstą, į pilietinę karą, kuris vyksta. Taip pat atsižvelgėme į tą faktą, kad yra paplitęs piratavimas, kad vyksta nelegali žvejyba ir visus kitus klausimus, dėl kurių E, situacija turi būti atidžiai stebima. Ir žinant šį kontekstą, arba tame kontekste, Respublika kreipėsi pagalbos į ES prašydama padėti apginti savo teritorinius vandenis. Tai nėra pirmas kartas, kada taip yra daroma. E, ir taip yra parama teikiama ir pagal, iš Europos vystimosi fondo. Ir mes esame parengę gebėjimų stiprinimo programą, e, ji dabar yra e, vykdoma, tad teikiame paramą ne tik tai pinigais, bet ir mokymais, inspektorių parengimu, e, laivų stebėjimo sistemos įdėgimu ir kitais būdais. Na, o kalbant apie žuvų išteklius, Čia galima paminėti tris tropinių žuvų e, rūšis. Ir situacija su šitomis rūšimis yra gera, čia nekyla jokių problemų, bet norėčiau pabrėžti e, ryšį tarp e, siūlomų reformų ir VSP. Dab, jo, nereikėtų pamiršti ir finansinio aspekto. Taip, iš tiesų, mes pritaikėme tą referencinę kainą, kuri dabar yra 100 eurų už toną. Ir šiek tiek anksčiau e, e, vykusiuose dėrybose šita referencinė kaina e, buvo pakelta atsižvelgiant į tai, kas buvo sutarta tarp parlamento ir tarybos rengiant uh, E, pagrindinius žuvininkystės reglamentus. Taigi mes negalime arba neturime teisės, bent jau kol kas keisti metodiką ir mes turime užtikrinti, kad laivų savininkai e, mokėtų didesnį avansinį mokėjimą apie 40 procentų. Bet kol kas referencinė kaina nėra pakeista, jį lieka 100 e, eurotonų ir todėl 65 eurus už toną e, moka ES kaip per paramą, o 35 eurus moka patys laivų savininkai. Tai yra tradicinė formulė, kurią mes naudojame visose susitarimuose, skaitant ir susitarime su Ramio vandenino regiono valstybėmis. Ir be abejo, mes atsižvelgėme į e, atitinkamų valstybių prašymus ir į kainų pokyčius. O kalbant apie investicijų gražą, e, taip, ponas Bermanas iškėlė šį svarbų klausimą. Na, pažvelgėme į vertinimo ataskaitą. Europos Sąjungos e, atžvilgių investicijų graža yra 2,7 procentai. Tai yra už kiekvieną investuotą eurą mes gauname 2,7 eurus. Ir tai yra naudinga pramoniai. O dramblio kaulo krantų respublikai svarbus ne tik tai lėšos gaunamas iš Europos biudžeto, bet Jiems svarbus ir tai, kad e, patys laivų savininkai prisideda 35 eurais už toną, o tai yra papildomos įplaukos į biudžetą, į išdą. Ir pačios Dramblio kaulo kranto respublikos prisidėjimas yra apie 1 milijonas euras ir kalbame apie 22 milijonus gyventojų, daugybę veiklos, ekonomikos sektorių ir žuvininkystės sektorius. Taip, jis nėra labai didelis, bet e, ar mes kalbame apie vien tik tai žuvininkystę kaip veiklą, ar taip pat ir apie kitas pramonės šakas, kurios susijusios su žuvininkystė. Tie skaičiai, kuriuos aš paminėjau, e, yra susijęs tik tai su žvejyba, bet pavyzdžiui žuvų konservų fabrikai, e, žuvų perdirbimo e, gamyklos, juose dirba dar 20 tūkstančių žmonių. Ir tų skaičių taip pat nereikėtų pamiršti, juk tai yra žymiai daugiau negu vienas BVP procentas, kurį jūs minėjote. Taigi, pagal vertinimo ataskaitą, kaip jau sakiau, investicijų graža yra 2,7 procentai ir tai sudarys apie 3-4 milijonus eurų priklausomai nuo tuno kainos, kuri labai sviruoja rinkoje. Ir taip pat e, ta investicinė graža e, priklauso ir nuo laivų, žvejybų laivų, kurie žvejoja ne visus metus. Tad daug lėšų sugrįž iš kitų pramonės, su žuvininkystė susijusių pramonės šakų. Dabar keletą žodžių apie regioninį bendradarbiavimą. Žinau, e, kad kai kurie klausimai yra aktualūs ne tik tai pačiai Dramblio kaulo kranto Respublikai, bet ir visam e, regionui. Ir be abejo, e, ir nereikia pamiršti ir nelegalaus žvejojimo. Tuo mes e, ir rūpinamės. Ačiū. Grįžtant prie klausimo, kurį uždavė ponas Bermanas. Ar jūs norite pasakyti, kad visa sužvėjot ta tunų žuvis yra perdirbima ir įsinčiama. Nes jeigu pasižiūrėsite, kiek kainuoja tunas čia, tai pamatysite, kad tai yra 35 eurai už e, kilogramą. Tai kaip, tai kaip gali tai būti? 65 e, eurai už toną, o čia pardavinėjama už 35 eurus kilogramas. Du secteur, euh... Galbūt vieną dieną būtų e, įdomu išgirsti, ką sako sektoriaus atstovai. Tuno suvartojama vis daugiau. Kitas e, papildomas mokestis yra, išlaida papildoma yra piratavimas. Ir tai turi įtakos kainai ne tik gamybos, bet ir pervežimo kainai. Tunų žvejyba yra pelninga toms šalims, taigi nekyla abejonių, kad tai yra e, pelninga ir naudinga ES ekonomikai. Dėkoju, kad leidote pasisakyti dar kartą. Aš E, neišgirdau atsakymo apie nediskriminavimą ataskoikoje kalbama apie Gambijos ir Korejos e, laivus, kuriems netaikomos tokios pačios sąlygos kaip ES laivynui. Ar į tai atsižvelgiama naujajame protokole? Um. Atsiprašau, kad neatsakiau į šį klausimą. į naują protokolą šio klausimo neįtraukėme ir jūs esate visiškai teisi, kai sakote, kad kiti laivynai žvejoja šiame regione, pavyzdžiui, Ganos laivai, kurie priklauso Korejai. Manau, kad e, pats uostas nesprendžia, kurie, kuriems laivams leidžiama įplaukti, bet taip, šio klausimo mes neįtraukiame į protokolą. Taip pat e, norėčiau pakomentuoti apie bioįvairovę ir apie didelį medūzų e, skaičių. Ar tai susiję su uh, per dideliu tunų žvejybos mastu. Noriu pasakyti, kad mūsų tyrimų duomenimis tai tunų tikrai nesužvejojama per daug, tačiau nesu medūzų ekspertas, tai galbūt tai susiję su kitais faktoriais galbūt e, žuvininkystės direktorato atstovai pasakytų tiksliau, aš tai jais pasikalbėsiu ir jeigu jie turės informacijos apie medūzas, tai būtinai tą informaciją pasidalinsiu. Dėkoju, dabar žodis ponui Ponga. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje. Manau, kad buvo atsakyta į visus iškilusius klausimus ir nebeturiu ko pridurti šiuo atveju. Dėkuoju. Norėčiau priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra Liepos 15 diena 17 valanda. Balsuosime rugsėjo 17 e, dėves komitete. Dėkoju labai. Kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra diskriminacija dėl priklausimo kastai tai yra vienas pagrindinių skurdo šaltinių. Ši diskriminacija susijusi su 200, 216 milijonų žmonių visame pasaulyje. Todėl e, žmonės, kurie diskriminuojami dėl priklausimo kastai, yra atskiriami, e, jiem jie diskriminuojami, pat, e, patiria skurdą, todėl savo rezoliucijoje prašome ES politikos ir veiksmų plano, kuris padėtų kovoti su e, diskriminacija. Tai yra plataus masto problema susijusi su kitomis diskriminacijos formomis. Kas norėtų pasisakyti? šią temą. Ponui Donskijui suteikiamas žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų e, e, rezoliucija ir buvo e, teigiama, kad reikia E, kovoti su kitoj, kitais diskriminacijos būtais, kurie, pakei, pa, e, kurie paveikia milijonus žmonių, tačiau ES vis dar nesijima ir neturi bendros politikos. Žmonės, kurie kenčia dėl diskriminacijos dėl priklausomo kastai, apskritai nėra niekur minimi. Neseniai buvo e, Ką tik minėjote, kad 216 milijonų žmonių kenčia ne tik Azijoje, bet ir Mauritanijoje, Somalija ir kitose valstybėse. Tiems žmonėms nėra prieinamas išsilavinimas, jie gyvena skurdžioj aplinkoje, negali tinkamai vystytis, todėl E, reikia šį klausimą įtraukti į darbo tvarkės klausimą. Labai dažnai moterys kenčia dėl religijos priklausomo kastai ir dėl lyties diskriminacijos. E, ši tema turi būti aptarta, kalbant apie Indijos ir Europos Sąjungos e, santykius. Indijos NVO taip pat e, turėtų pasisakyti e, apie šią diskriminaciją, reikėtų sekti, kokie e, veiksmai yra imamasi tarp Indijos NGO. Taip pat labai dažnai užsiemama lobizmu ir užkertamas kelias, neleidžiama įtraukti šio klausimo į ES darbo tvarkę. Tačiau nepaisant visų šių priežasčių, vis tiek reikėtų nepamiršti įtraukti šio klausimo į darbo tvarkę. Dėkoju ponui Donskui. Dėkoju pirmininkė. Pasisakysiu Maiklo Kaš vardu, kuris šiek tiek vėluoja. Norėčiau tiesiog pasakyti jos koment, jo komentarus. Kai stebėjau prezidento rinkimus Senegale, E, buvo e, neleista vienam kandidatui dalyvauti rinkimuose, nes jis nesurinko pakankamo rinkėjų parašų skaičiaus. Buvo sakoma, kad šis narys apskritai neturėtų šansų laimėti rinkimų dėl to, kad jis priklausė pačiai praščiausiai e, kastai šalyje. Taigi E, jis neturėjo jokių šansų būti išrinktas. E, socialdemokratai, e, žmonės pasisakantis už lygias teisės, mes tengiamės paskatinti ES aktyviai kovoti su bet kokia diskriminacijos forma. Kaip sakėt, 216 milijonų žmonių susiduria su diskriminacija dėl priklausimo kastai. E, ši e, rezoliucija, kuri buvo priimta, turi būti papildyta, reikia rimčiau kovoti su žmogaus teisų pažeidimais. Mes turime bendradarbiauti su išorės e, tarnyba ir diskriminacija padaryti vienu pagrindiniu darbo tvarkės klausimu. E, žmonės suskirstomi pagal kastas, kurioje jie gimė. Tikriausiai žinote, kokia yra kastų sistema ir su kokiom problemom tie žmonės susiduria. Dalit e, yra segreguojami, verčiami vergais, prievartaujami, uh, E, e, verčiami valyti žmonių išmatas rankomis, ne, jie negauna išsilavinimo sveikatos paslaugų, negali dalyvauti politikoje ir dar daugiau. Ši diskriminacija, e, tokia diskriminacija yra Jemene, Šrilankoje, Mauritanijoje, Nigerijoje, Senegale, Somalija, Indijoje ir kitose valstybėse. Be politikos, be tam tikrų priemonių, žinodami, kad e, Indija nekovoja e, su tokia diskriminacija. Diskriminacija nėra įtraukta į teisės aktus. Todėl mums reikia geresnio dialogo. E, dažnai diskriminacija neįtraukiama į darbo tvarkę. Šis klausimas neįtraukiamas į šalies strategiją ar politiką. Todėl mes, ES nariai ir ES nariai, turime e, rimtai e, kelti šį klausimą. Dėkoju, sako ponas pirmininkas, aš ilgai domėjausi e, šiuo klausimu. ir susidūriau su šio klausimu, nes aš e, pats kilęs iš Azijos. Tai yra ir religinis klausimas. Kastos apibrėžiamos religiniu pagrindu. Ir sakoma, kad gimiai toj kastoj nes moki už praeities e, nuodėmės, už protėvių nuodėmės jeigu esi gimęs geroj kastoj, tai vadinasi nepadari nuodėmių, o jeigu esi gimęs žemesniai kastoj, vadinasi turi atidirbti už protėvių nuodėmes. Tačiau visa tai yra netei, neteisinga. Taip, man labai sudėtinga taip pat tą suvokti. Aš pirmą kartą su tuo susidūriau Aš buvau konservatorių partijos narys, nuėjau į prieimimą, e, kurį organizavo Indijos užsienio reikalų ministras. Ir aš nuėjau į tą prieimimą ir pasakiau, ir man buvo pasakyta, kad aš, aš tai su jais ne, nepietausiu, nes jie priklauso žemesniai klasiai. Ministras tai pasakė ir aš maniau, kad čia jau buvo peržengtos visos ribos. E, kalbant apie Šrilanką, nedaug apie tai mes kalbame, bet e, kaip, kaipgi galim susidoroti su šia problema, mes turim priimti rezoliuciją, kaip bus e, paskui Mm, pritaikomos šios nuostatos. Labai trumpai norėčiau pakomentuoti. Dabar 10 procentų biudžeto e, skiriama e, vis, socialinių visuom, pilietinės visuomenės skatinimui. Ir tikrai reikėtų skirti uh, E, lėšų kovai su diskriminacija. E, Magatma Gandhi That's what he called them, because he wanted caste to be removed from Indian society. And Steng, e, taip pat priklausė kastai, būtent todėl jis niekada uh, E, netapo premjeru. Tai buvo tik todėl, kad jis priklausė e, žemai kastai. Taigi mes labai dažnai e, girdime šias problemas ir jos dažnai pasistaiko visuomenėse. Well, to... Tačiau ponas Maiklas Vonas norėtų pasisakyti šią temą. Dėkoju. Mano kolega e, iš DJ Defko taip pat e, pasisakys šiuo klausimu. Mes gavome penkis klausimus, ar juos turėtume atsakyti paeiliui. Tai aš gal dabar pakalbėsiu apie tokius bendresnius aspektus dėl pirmo klausimą. Ar komisija ir EIVT sutinka, kad siekiant kovoti su diskriminacija dėl priklausimo kastai turėtų būti parengta visa apimanti ES politika? Visų pirma, e, pernai mes patvirtinome politikos planą, patvirtinome strategiją, kuria siekiama, šią strategiją siekiama kovoti su diskriminacija rasės, e, mažumų ir kitais aspektais. Kartu su šia bendra pasaulinė politika taip pat buvo diskutuojama ir apie diskriminaciją dėl priklausomo kastai. Diskutuojama buvo Europos Sąjungoje tarp valstybių narių. Buvo pasiektas susitarimas ir nuspręsta, kad reikia vietinių e, e, žmogaus teises reglamentuojančių strategijų. Tik tai taip bus galima išspręsti šią problemą. Nes ši problema labiau paplitusi vienose regionuose negu kituose. Dėl antro klausimo aš jį perduosiu kolegai iš DG DEFCO, nes kalbam apie finansavimą dėl trečio klausimo, dėl šio klausimo įtraukimo į dialogus žmogaus teisų klausimais. Europos Sąjunga e, yra užmesgusi dialogų su žmogaus teisų organizacijomis ir tikrai yra nagrinėjamas uh, diskriminacijos dėl priklausimo kastai klausimas. Su Indija taip pat vyksta dialogas. Kalbama su Indijos atstovais. Be šių dvi šalių santykių yra kalbama diskriminacija, apie diskriminaciją dėl priklausomo kastai ir Ženevos konvencijoje. Europos Sąjungos e, valstybės narės taip pat apie tai pateikė ataskaitą. O kalbant apie veiksmų planą, tai yra vadovaujamasi rekomendacijomis yra užmėgsti santykiai su skirtingomis e, valstybėmis narėmis. Dėl ketvirto klausimo. Dėl kova su diskriminacija, dėl priklausimo kastai ir kitomis diskriminacijomis priež, diskriminacijos priežastimis. Klausimą uždavė ponas Donskis. Europos Sąjunga turi politikos gairias, kuriuose nurodoma ir aptariamos pasaulinio masto problemos yra gairės dėl diskriminacijos, dėl priklausimo kastai. Diskriminacija dėl priklausomo kastai yra tokia e, ypatinga diskriminacijos forma, nes kaip pirmininkas sakė, ji labai giliai įsišaknyjusi. Europos Sąjungoje mes turim problemą su Romais ir tai nėra toks klausimas, kurį gali išspręsti valstybės vyriausybės. Mums veikiau reikėtų dirbti su pilietinėmis visuomenėmis, su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis. Reikėtų diskutuoti apie diskriminaciją dėl priklausimo kastai. Vienas geriausių tokių E, pavyzdžių tai yra jungtinių tautų žmogaus teisų taryba. 2009 metais buvo priimtas e, dokumentas, kuriame teigiama, kaip reikėtų kovoti su tokio pobūdžio diskriminacija. Ir galiausiai penktas klausimas, kokia humanitarinė parama teigiama. Aš no, e, norėčiau, kad mano kolega iš DG Eko pasisakytų ir atsakytų į šį klausimą. Marija Lensu atsakys į šį klausimą. Before, uh, <clears throat> Mr. Jean-Louis Will, uh... Prieš ponui Jean-Louis Will perdodant žodį, Norėčiau duoti klausimą. Ar tos šalis, kurios buvo paminėtos deklaracijoje, visos yra pasirašiusios su jungtinėmis tautomis ICCPR protokolą dėl civilinių ir politinių teisių. Jeigu jos pasirašė dokument, šį dokumentą, turėtų savo šalyse taikyti atitinkamas nuostatas, ištaisyti tą situaciją. Galbūt reikėtų gauti tą dokumentą ir pažiūrėti, ar ten kalbama apie kastus, kastas. Ir jeigu kalbam apie kastas, tada galima būtų rezoliuciją pasiūlyti Junktinių tautų generaliniai asamblėjai E, rugsėjį, kad būtų galima įtraukti kastas ir visos tos šalis turėtų ratifikuoti iš naujo pasirašyti tos dokumentus, tą dokumentą ir tada turėtų jo laikytis. Nežinau, čia aš taip spontaniškai siūlau sprendimą. Žan-Louis. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad čia jums matant mes dar bandome tartis. Norėčiau tęsti, kur baigė kolega. Mes pasikalbėjome, nesame tikri, bet manau, kad ne visos šalis kurios buvo minėtos yra pasirašęs šį dokumentus, šį dokumentą, bet mes tiksliai nežinome, todėl prieš pateikdami atsakymą norėtumėm patikrinti, kai kurios pasirašęs, kai kurios ne. Kalbant apie Indiją, kaip sakėte, tai yra labai sudėtingas klausimas, lab, susijęs su visuomenės vertybėmis. Ir Marion kaip tik sakė, kad Indijos vyriausybė nepripažįsta, kad kastos klausimas yra mažumų klausimas. Tai labai sunku yra užmėgti dialogą šio klausimu. Na, nu, žinoma, mes iš savo pusės galime siūlyti. Kalbant apie konkrečiai tuos penkis klausimus, nenoriu kartotis, ką Michael Swan jau pasakė. Uh, Jisai aiškiai viską paaiškino dėl ES finansavimo. Porą dalykų. Pirmiausiai, ateityje teisinė bazė žmogaus teisės ir demokratijos plėtrai pripažins, kad kasta yra irgi e, mažumos e, grupė. Diskriminacija pagal kastą yra diskriminacija, maž, mažumos diskriminacija ir bus galima taikyti žmogaus teisų priemonės ateityje. Kol kas to daryti negalima, bet ateityje bus įmanoma, trialogas dar nesibaigęs, bet visos trys institucijos techninių lygmenių sutarė, kad teisinė bazėje kasta turi būti minima dabar ieškoma galimybės ar vietos, kurioje vietoje bus e, kasta minima kaip vienas iš diskriminacijos pagrindų. Jeigu žvilgtelėtumėm, ką mes jau esame nuveikę, dvi šalių lygmenių arba tematinių lygmenių mes finansavome įvairiausius projektus ir pilietinės visuomenės rengiamus ir taip pat dvišališkai Indijoje, pavyzdžiui, Bangladeše, Nepale, kitur. Uh, ir tų projektų metu buvo stengiamasi kovoti su diskriminacija dėl kastos, būtent sektorinių lygmenių, pavyzdžiui, per švietimą. Mes stengiamės užtikrinti, kad visi gyventojai toje šalyje gautų vienodą prieigą prie švietimo ir kad bent jau mokyklos pradinės mokyklos lygmenių nebūtų diskriminuojama dėl kastos. Tai yra vienas iš, ne, iš daugelio pavyzdžių. Mes taip pat vykdome e, ir kitas priemonės, dirbam su e, pilietinė visuomenė, e, finansuojame organizaciją, organizacijas, dirbame su tikslinėmis grupėmis. Taigi galime pateikti keletą pavyzdžių, kas buvo padaryta, kai buvo bandoma padėti m, mm, toms grupėms m, mm, kovoti prieš tą diskriminaciją. Taigi tiek norėjau pasakyti, o dabar suteiksiu žodį Marijai. Ačiū pirmininkė. Atsakysiu į klausimą, kaip ES reaguos e, humanitarinių krizių atveju, kur yra diskriminacija dėl kastos ir humanitarnės pagalbos pristatymas visoms organizuotoms grupėms. Humanitarinėme kontekste tai yra labai svarbus klausimas. Ir atvykime dokumente yra e, rašoma, kad humanitarinė pagalba yra skirta e, padėti ša, e, piliečiams tačiosiuose šalyse, ypač tiems, kurie yra labiausiai pažeidžiami. Taip yra e, parašyta pirmame straipsnėje. Taip pat kitame dokumente yra rašoma, kad žmogaus e, kančios turi būti, su jomis turi būti kovojama, ypač tada, kai kenčia patys pažeidžiamiausi. Kaip praktiškai yra taikoma šita nuostata? kofinansavo įvairiausius, um, įvairiausias priemonės Indijoje ir ECOP sprendimuose yra kalbama būtent apie tokias grupės ir 13, plane 13 metams net du kartus yra minima tokia grupė kaip viena iš pažeidžiamiausių arba ta, kuriai reikia pirmiausiai suteikti dėmesį. E, būtent todėl, kad humanitarnės pagalbos atveju jie yra mm, labiausiai pažeidžiami ir pati vyriausybė, yra didelė tikimybė, kad iš vyriausybės jie gaus mažiau dėmesio. Ir mūsų partneriai tos organizacijos, kurias mes finansuojame, būtent ir laikosi tokio požiūrio ir kolegos mane informavo, kad uh, visi e, gaunantis pagalbą iš pagal šią programą yra būtent Indijos žemiausių kastų gyventojai, nes jie yra labiausiai pažeidžiami. Ačiū. Pirmininkas, tai ką dabar darysim? Dabar galbūt sutarsim, kad iki Liepos 11 galima pateikti pakeitimus iki 12 valandos, valandos, o balsavimas vyks rugsėjo 17. Sėkmės! Kitas klausimas. Europos parlamento vystimosi komiteto delegacijos vizitas į Zimbabvę. Vystimosi komiteto delegacijos ataskaitos pristatymas. Norėčiau pasveikinti jo ekscelenciją Zimbabvės ambasadorių, e, dr. Mary Margaret Mačadą, atvykusi į vystimo komiteto posėdį. Mūsų komiteto delegacija vyko į Zimbabvę balandžio 30 ir gaužės antrą dieną. Ją sudarė trys nariai - Norbert Narsau, Filip Kazmarek ir Judith Sargentiniai. Dabar sutiksiu žodį ponui Nasar, kuris buvo delegacijos pirmininkas ir kuris pristatys delegacijos e, ataskaitą. Von, äh, von meiner Seite willkommen an die. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau pasveikinti Zimbabvės delegacija atvykusia į mūsų posėdį, jų atvykimas į mūsų posėdį rodo, kad Zimbabvė teikia didelę reikšmę santykiams su Europos Sąjunga ir tų santykių normalizavimui. Su Judith Sargentini ir Filip Kasmareku lankiausi Zimbabvėje ir vien tas faktas, kad ES delegacija lankėsi Zimbabvėje yra labai svarbus politinis ženklas. Tai yra pirmoji Europos parlamento delegacija per pastaruosius dešimtį metų. Anks, anksčiau prieš, prieš organizuojant šią kelionę reikėjo įveikti įvairius sunkumus, bet buvo geros politinės valios ir iš užsienio reikalų ministerijos ir amba, iš ambasadoriaus pusės ir mūsų EIVT taip pat atliko puikų darbą, kad, būtų, kad įsigyvenintų šios delegacijos vizitas. Taip pat ir mūsų atstovai Zimbabvėje padėjo. Ir Pone Ryčia, mūsų atstovė Zimbabvėje atliko labai svarbų darbą ne tik ES, bet ir pačiai Zimbabvėje. Taip buvo išspręstos tos iš ankstinės pradinės problemos Ir iš tikrųjų vizito metu pamatėme, kad abiejam šalims labai svarbus e, geresni santykiai. Susitikome su aštuoniais ministrais, e, lankėmės senate, kalbėjome su parlamento atstovais. Taip pat e, užmėsgėme ryšį su įvairiomis ministerijomis ir su trimis partijomis, kurios prieš penkerius metus e, pasiekė politinio susitarimo. E, taigi tos trys pagrindinės partijos su mumis susitiko. Nustebome pamatę, kad nepaisant didelių politinių skirtumų Zimbabviečiai labai nori bendradarbiauti ekonominiu ir socialiniu lygmeniu. Įvairiausi politiniai susitarimai, komisijos, komitetai yra to šalies pastangų įrodymas. Ir Tenai vyruoja dvi prieštaringos nuomonės jau kurį laiką, tačiau nuo 2008 metų pasiekus politinį susitarimą, tos abi opozicinės partijos tos trys opozicijos partijos pradėjo dirbti kartu, buvo pasirašytas su, supratimo memorandumas. Ir dabar tos trys partijos e, puikiai dirba. Naujoji konstitucija susilaukė gyventojų pritarimo, 2013 metų kovo mėnesį ji buvo patvirtinta ir remiantis šią konstituciją įvyko rinkimai, jie buvo dar gal ne visai tokia, kaip turėtų būti, bet iš tikrųjų rodė, kad Zimbabvė žengia į, į geresnę ateitį. Mes e, bendravome su atitinkamais komitetais, komitetais, kurie dirba ne tik tai sostinėje, bet ir regionuose, mes matėme, kad taikymo procesas, taikymo darbas, nepaisant to, kas vyko per pačius rinkimus, matome, kad tas sutaikinimo procesas bus konsensuso pagrindas Zimbabvėje. Matome, kad tie sutaikinimo komitetai dirba labai svarbu darbą politinė padėtis Zimbabvėje stipriai pagerėjo nuo to partijų susitarimo memorandumo ir mes užmesgę ryšius galime pasakyti, kad galime uždegti žalę šviesą ES ir Zimbabvės bendradarbiavimui. Mūsų partneriai buvo gana kritiškai žiūrėjo e, įvairias e, apribojimo priemonės, kurios yra taikomos tam tikriems Zimbabvės politikams. Šios priemonės yra dabar netaip griežtai taikomos, bet jos nėra atšauktos, ypatingai dėl prezidento Mugabio. ES taikomos priemonės buvo vienas svarbiausių klausimų. Visi, visos partijos pasisakė kad, už tai, kad jau atėjo laikas atšaukti ES sankcijas kad jau iš tikrųjų yra e, įveikta ta sudėtinga situacija ir reikia atšaukti numatytas priemonės. Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šios kelionės organizavimo, Katrin, Paskal, kurie padėjo įveikti tas e, kliūtis, kai dar ruošiamės kelioniai. Dėkoju visiems, kurie mus priėmė Zimbabvėje. Aš esu dalyvavęs įvairiose delegacijų vizituose Afrikoje, tačiau mūsų delegacijos darbas Zimbabvėje buvo tikrai puikus. Be įprastinio darbo delegacija mus um, lydėjo, mums padėjo ir iš tikrųjų pamatėme, kad mūsų delegacija puikiai dirba Zimbabvėje, turi labai daug kontaktų su nevyriausybėmis organizacijomis. Taigi manome, kad po rinkimų Visa tai mus ves į daug efektyvesnį bendradarbiavimą su Zimbabvės vyriausybė. Pirmininkas, ačiū. Labai įdomu, ačiū už tokį, tokią įdomią ataskaitą. Nes iš tikrųjų jūsų pasakytos naujienos yra tiesiog atveriančios duris, beveik nauja era. Ar kas nors norėtų pakomentuoti kolegos pasisakymus? Uh, Marilyn Josephson. Of... Marilyn Josephson iš EES. Na, ačiū ir mes taip pat norėtumėm padėkoti savo kolegoms iš Europos parlamento ir taip pat iš Zimbabvės ambasadoje. Jų bendradarbiavimas buvo labai svarbus misijos sėkmei. O pati misija buvo irgi labai svarbi, gilinant e, gerus santykius tarp ES ir Zimbabvės, taip pat gerinant tarpusavio supratimą. Mes e, esame e, pasirengę toliau to gerinti bendradarbiavimą, ypač tais laikotarpiais, tuo laikotarpiu, kuris seks po rinkimų ir vėliau. Tai e, kol kas tiek ir dėkuoju už sutiktą žodį. Um, have... Ačiū. Mums didelė garbė, kad šioje salėje yra ir Zimbabvės ambasadorė, kurią ir sutikėme dabar žodį. Ačiū pirmininkė. Gerbėmiai Europos parlamento nariai, Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę suteiktą man ir mano delegaciją dalyvauti šioje sesijoje. E, vystimosi komiteto e, apsilankimas Zimbabvėje vyko, buvo labai savalaikis ir tai buvo pirmasis toks reikšmingas Europos parlamento delegacijos vizitas per ilgą laiką. Aš buvau informuota, kad Zimbabvės vyriausybė pozityviai reagavo į delegacijos vizitą ir į galimybę atnaujinti konstruktyvius santykius su Europos parlamentu. Vizitas taip pat prisidėjo sudarydamas galimybę abiems politinėms frakcijoms e, sutarti dėl kai kurių klausimų susijusių su tolesnė Zimbabvės e, plėtra. Šis vizitas taip pat bus reikšmingas mūsų konstituciniams e, procesams ir e, rinkimams, kurie, vyks, kurie, vyko, kurie vyks Liepos 21 dieną. Delegacijos vizitas turėjo teigiamos suvadino teigiamą vaidmenį visai Zimbabvės visuomeniai. Ponas pirmininkė, po delegacijos vizito įvyko keletas teigiamų pokyčių ir norėčiau pasidalinti informaciją apie tos teigiamus pokyčius, kuri įvyko po uh, gegužės antrosios dienos. 16, kovo 16 buvo priimta balsavimu mūsų konstitucija ir toliau Zimbabvės vyriausybė atitinkamai pakeitė e, e, kai kuriuos e, teisės aktus. Naujoji konstitucija buvo priimta ir įsigalėjo 22 gegužės. Naujoji konstitucija, e, naujosios konstitucijos kontekste taip pat buvo pakeisti ir rinkimų įstatymai. E, mūsų parlamento įgaliojimai baigėsi e, birželio 30 dieną ir birželio mėnesį mūsų e, konstitucinis teismas įpareigojo organizuoti rinkimus ne vėliau kaip Liepos 21 dieną. Teismo sprendimui buvo paklusta ir buvo paskelbta rinkimų data, tai yra Liepos 21 diena. Teisės profesorius E, ponas Mumbi e, teigia, kad e, toks sprendimas nebuvo konstituciškas ir kad šita data turėtų būti nukelta. Tačiau pagal Maputų viršūnių susitikimo rezultatus buvo vis dėlto sutarta, kad teisingumo ministras kreipsis į teismą dėl datos nukelimo. Tuo pat metu e, abi politinės partijos e, pateikė e, prašymus kvestionuodamos konstitucinės prezidento galės nustatant rinkimų dalę. Konstitucinis teismas po svarstymo nusprendė, kad rinkimai turi vykti Liepos 21 dieną. Teismas e, apsvarstė keletą klausimų. Visų pirma, tai yra e, e, teisinės valstybės principus, taip pat apsvarstė pagrindinius teisinius punktus šitoje byloje, taip pat parlamento įgaliojimus, kurie baigėsi. Ir galiausiai konstitucinis teismas birželio 29 e, dieną e, priėmė galutinį e, sprendimą. Ir tame sprendime atsispindėjo didžiosios tautos daugumos valia. Taip pat buvo pasisakyta arba buvo paremta nulinė, nulinės tolerancijos e, taisyklė prieš rinkimus ir po, ir, ir po rinkimų. Ir taip pat buvo e, sukurtas komitetas, kuris e, pareigotas stiprinti taiką visoje valstybėje. Likus kelioms dienoms iki rinkimų E, taikus e, e, vyksta rinkiminė agitacija, įvyksta taikiai ir pagrindinės, pagrindinė žinia mūsų rėmėjams yra ta, kad mes visomis išgalėmis stengiamės užtikrinti laisvus, nepriklausomus ir sąžiningus rinkimus tam, kad toliau stiprintumėm taiką Zimbabvėje. Vyriausybė, demonstruodama savo gerą valią, mm, pakvietė į susitikimą mm, nevyriausybinės organizacijas e, stebėti rinkimus. Ta pati galės daryti ir diplomatinės atstovybės. Ir reikia pasakyti, kad rinkimų stebėtojai iš ES ir iš kai kurių kitų tarptautinių organizacijų jau yra atvykusios į Zimbabvę ir jau dirba savo darbą. Norime patikinti. Zimbabvė nori pareiginti Europos Sąjungą e, panaikinti dabar numatytas sankcijas. Mes norime patikinti, kad e, visos politinės partijos e, yra įsipareigojusios sąžininkai dalyvauti rinkimuose. Todėl, o tam, kad tai būtų galima padaryti, e, e, prašoma e, geros valios ir iš ES e, panaikinant arba bet jau suspenduojant nustatytas sankcijas. Yra labai svarbu pažymėti, kad e, GMP susitarime yra minimas mokymas, kuris būtų organizuojamas politinių partijų atstovams. Ir tuos mokymus ir ketinama e, vykdyti tam, kad ateinanti vyriausybė e, galėtų efektyviai dirbti savo kadencijos metais. Na, o kalbant apie žiniasklaidą, nacionalinis e, transliuotojas koordinuotojas sudarys vienodas galimybės visiems e, rinkimuose dalyvaujantiems e, kandidatams. Mes e, turime ir kitų transliuotojų, kurie nėra visuomeniai transliuotojai, kurie gali ir, ir prisideda prie politinių agitacijos kampanijų. Dėja, ne visuomet skaidriai, ne visuomet sąžiningai. Ir vyriausybė stengiasi užtikrinti, kad visi paisytų įstatymų, kad visiems galiotų įstatymai, kad niekas negalvotų esantis aukščiau įstatymų. policija taip pat e, nestovės e, arba nebus abejinga, jeigu e, bus pažeidinėjamos piliečių teisės ir žmogaus teisės Zimbabvėje. Ir šiuo metu atrodo, kad visi suprato šiuos gerus ketinimus ir kol kas rinkiminė agitacija vyksta taikiai. E, norėčiau Jūs patikinti, kad Zimbabvės vyriausybė e, sveikina pastangas bendrabiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir taip pat vertina jų indėlį kaip partnerių indėlį į demokratinius procesus. Mes tikimės, kad į kitą kad mums įžengus į kitą etapą e, mūsų partneriai iš ES e, bus su mumis, mus parems. Mes e, tikimės jūsų paramos ir norime patikinti, kad Zimbabvės rinkimų komisija turi visas galimybės organizuoti laisvus ir sąžiningus rinkimus. E, mes visų partijų atstovus pakvietėme susipažinti su e, rinkimų, rinkimams naudojamų e, mašinų, skaičiavimo mašinų veikimo principais. Ir tai yra tik tai viena iš pastangų, kurias Zimbabvės rinkimų komisija deda tam, kad užtikrintų laisvus ir nepriklausomus rinkimus. Mes žinome, kad aplinka e, e, yra tikrai nelengva, kad ir egzistuoja daug įtampos, bet norime paprašyti jūsų pagalbos visiems, visoms toms įtampoms įveikti. Dėkoju, sako pirmininkas. Norėčiau kreiptis į išorės veiksmų tarnybą ir paklausti, ar yra planuojama ES rinkimų stebėjimo misija Zimbabvėje. Tam, kad mes tai galėtumėm padaryti, mes turėtumėm gauti pakvietimą, kurio kol kas negavome. Ir kadangi rinkimai vyks 30, Liepos 31 dieną, ne 21, bet 31 dieną, e, mes vargu ar galėsime suorganizuoti tos dele, delegacijos vykimą. Bet e, SADC e, stebėjimų misija jau dirba, bet to taip pat ES valstybė ambasados vykdys diplomatinį rinkimų stebėjimą ir tą darys ne tik ES valstybės, valstybių narių atstovybės, bet ir kitų e, valstybių e, diplomatinės atstovybės. Taip pat mes teikiame paramą ir Zimbabvės rinkimų paramos e, sistemai arba sąjungai, o tai iš principo yra sąžiningų ir teisingų rinkimų asociacija. Rengėme, remiame taip pat ir moterų e, asociaciją ir bažnyčių asociaciją, kurios irgi yra pasirengusios stebėti rinkimus. Tad e, iš tikrųjų e, mes remiame šitų rinkimų stebėjimus keliais frontais, keliais lygmenimis ir manome, kad gausime pakankamai tikslę informaciją. Juolab, kad Visą tai darydami mes remiamės e, jau sukauptą patirtimi. Be to, e, rinkimų ekspertai vyks į Zimbabvę. E, jie nuvyko į Zimbabvę prieš pat referendumą. Jie užsiminėjo teisiniais klausimais, tačiau ir mokė arba vykdė mokymus rinkimų stebėtojams. Tad tikėmės, kad ir per šitą kanalą mes galėsime užtikrinti tinkamą ir reikiamą rinkimų e, įvertinimą ir e, remiantis tų įvertinimų rezultatais mes pagalvosime e, arba remsimės primdami sprendimą dėl sankcijų panaikinimo. Gerai, sakėte, kad reikalingas pakvietimas stebėjimo misijai, bet ar mes, ar mes esame užsiminę, kad prašome mus pakviesti? Na taip, sako tarnybos atstovė, Mes ne vienerius metus esame išreiškę savo susidomėjimą ir suinteresatumą būti pakviestais, bet Zimbabvės atžvilgių mes vis dėlto taikome įprastinę praktiką, tai yra mes laukime kvietimo. Mes esame pasirengę paremti rinkimus įvairiais būdais ir per, per tą paramą esame nekartą pareiškę, kad mes esame suinteresuoti ir susidomėję pakvietimu į rinkimus. Ačiū. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Ponas Nove. Ja, vielen Dank für die äh, Stellungnahmen seitens der Botschaft. Ačiū. Ačiū už äh, ambasadorės ir EIVT pasisakymus, kai lankiausi Zimbabvėje su delegacija. Uh, Dar buvo neįspręstų klausimų susijusių su rinkimais, bet jau tada buvo ES stebėtojų, kurie sekė visą rinkimų procesą, kaip jie buvo sušaukti ir toliau kaip jie buvo vykdomi. Taigi, galima sakyti, kad vyko rinkimų stebėjimas Ir jisai buvo ilgas, jisai vyko visais e, rinkimo etapais. Todėl manome, kad rinkimai įvyks taikiai. Bet kuriuo atveju čia kalbame apie procesą ir sprendimą, kurį priėmė Zimbabvės e, vyriausybė, todėl mes neturėtumėm abejoti, kad jie gerai atliko savo darbą per visą rinkimų organizavimo procesą. Vis tiek reikia pabrėžti, kad sutaikymo komisijos ir toliau dirbs net ir po rinkimų, nes šis procesas bus sudėtingas. Kai partijos, kurios iki šiol bendradarbiavo tam, kad būtų įmanoma suburti vyriausybę, Taigi iš naujo bus perskirstama įtaka ir kai kurios partijos e, vėl sudarys vyriausybę, kai kurios taps opozicijos partijomis. Todėl per ateinančius metus tai tie procesai irgi bus gana sudėtingi. Todėl būtų gerai, jeigu ES irgi stebėtų šiuos e, procesus. Pamatai yra tvirti, sveiki ir mūsų delegacijos vizitas irgi prisidėjo prie to, kad būtų stiprinami santykiai su Zimbabve. O dabar belieka pažiūrėti, ar rinkimams įvykus mūsų bendradarbiavimas eis tą pačią linkmę. Dėkoju ir EIVT, ir gerbiamai ambasadoriai už puikų bendradarbiavimą. Uh, thank you, Mr. Nielsen. Um, I just wanted to say that this matter is a matter of great importance. Ačiū, tiesiog norėjau pasakyti, kad tai yra ES labai svarbus klausimas. Mes su Zimbabve jau daug metų bandome užmėgsti ryšius. Ir aš pats pačioje pradžioje, kaip pas Muzareva, buvo vyskupas, jisai mane kvietė stebėti rinkimų. Ir Robertas Mugabis buvo išrinktas prezidentu pirmose mano stebėtose rinkimuose. Labai daug metų praėjo nuo to laiko. Kai kurie iš jūsų dar net nebuvo gimę. Ši šalis patyrė įvairiausių pakilimų ir, ir, ir nuosmukių, bet manau, kad ateitis jūsų tikrai laukia šviesi. Svarbiausia, kad turime valios ir gerą atspirtį bendradarbiauti su Zimbabve. Norime, kad mūsų bendradarbiavimas plėstųsi ir kad Zimbabve būtų sėkminga šalis savo regione. Simboliška, kad mums čia kalbant Nesunas Mandela yra bet atsisveikina su šiuo pasauliu. O ir Pietų Afrika, ir Zimbabvė Europos Sąjungai labai svarbios. Taigi dėkojame ambasadorė, kad jūs atvykote į mūsų posėdį ir norėtumėm, kad praneštumėt sostinėje apie mūsų gerą valią ir mūsų linkėjimus, kad jūsų šalyje įvyktų sąžiningi, atviri, teisėti rinkimai kurie atvers turis ir kitiems tolimesniems projektams tarp ES ir jūsų šalies. Dėkoju, kad atvykote, taip pat dėkoju ir EIVT už tokią, tokį tikslų, aišku, išsamų pristatymą. Taigi, kolegos ragina mane baigti, bet dar suteiksiu žodį. E, pirmininkė, ar galėtumėt pasveikinti ir posėdį esančius parlamentarus? Mes labai retai kokį pasveikinimą susilaukiame iš balsuotojo, ar iš, ko, iš rinkėjo, ar iš kitų. Uh, Gerbiam, gerbiamą ambasadorę, jūs kviečius pasilikti ir pasiklausyti, ką pasakys ir ponas Hoeris, ir jis yra Europos investicijų banko pirmininkas ir jisai iš tiesų Afrikoje vaidins svarbu vaidmenį būtent e, vystimo srityje, tai yra didžiausias bankas pasaulyje. Jis yra keturis kartus didesnis už pasaulio banką, turi 86 ar 90 milijardų eurų skolinimuose paketą. Tai jis yra daug didesnis už pasaulio banką, bet daug kas nežino, kas, ką apskritai veikia EIB. O tai yra didžiausias bankas pasaulyje, ES bankas ir mes norime, kad šis bankas taptų vystimo banku. Uh, jo vaidmuo ES viduje, e, galima sakyti, jau pasiekė brandą. Taigi, gerbiama ambasadorė, jeigu norite likti ir išklausyti jo pasisakymą, prašom. Pane Nausonai, koks tolimesnis žingsnis? Jūs vykote į delegacijos, su delegacija viz, viz, vizito į Zimbabvę jūsų ataskaita teigiama, rinkimai vyks, ar gal pasidalytumėte savo mintimis, ką toliau e, daryti. Sekantis žingsnis bus, savame suprantama, rinkimai, jie ateis daug greičiau negu įsivaizduojame, nes buvo galima juos nukelti ir iki spalio, bet jie vyks 31, Liepos 31 Manau, kad ES turėtų kuo greičiau apibriežti savo vystimo politiką. Kartu su ministrais mes tikinome, kad iš tikrųjų yra pakankamai politinės valios pasinaudoti vystimo e, mechanizmais. Jau kai kurie yra naudojami, nepaisant e, sudėtingų santykių su Zimbabve. nors tie santykiai yra gan sudėtingi, yra įvairiausių projektų, kuriuos vykdo ES kartu su Zimbabve. Asmeninis pavyzdys, kurio noriu pasidalinti. Vokietijoje aš dirbu e, taip pat ir Vokietijos fed, e, futbolo federacijoje ir irgi mes bendradarbiavame su vyromis šalimis ir mes kiekvienais metais priemame mokyrius ir gerus žaidėjus iš tų šalių, iš, iš, iš besivystančių šalių. Ir pasiūliau, kad galbūt galėtų, būdama Zimbabvėje, pasiūliau, kad galėtų du treneriai atvykti į mano šalį ir pasitobulinti. Ir praėjus valandai atvyko Zimbabvės feda, futbolo federacijos pirmininkas ir iš karto priemė mano kvietimą. Taigi jų noras yra labai didelis bendradarbiavimas. Taigi du puikų Zimbabvės žaidėjai, futbolo žaidėjai galės dalyvauti tokiuose futbolininkų kvalifikacijos kelimo kursuose. Ir iš tikrųjų futbolo padėtis Zimbabvės stipriai padidės. Excellent. Pirmininkas, nuostabu. Um, Charles, Čarlzai, ar ką nors norėtumėt pasakyti? Jeigu prašote, ką nors pasakyti šiuo konkrečiu klausimu, tai galėčiau pasakyti apie mokytojų mokymą. Apie trenerių mokymą. Procesas gana sudėtingas. Pradedama e, žemų lygmenių, tai gal pirmiausia jiems dėrėtų atvykti į Luksemburgą tuomet vyktų į kitą valstybę, kurioje futbolo lygis geresnis negu mano valstybėje. Nes čia, ponės pirmininkė, prašydamos pasisakyti, tai tikriausiai užpildote e, spragas, ar ne? Užpil... Tempėte gumą. Da. Pirmininkas. Pone Ponga, ar norėtumėt jūs ką nors pasakyti šio klausimu? Will, uh, the... Suprantu, kad uh, pirmininkas jau yra pastate ir čia atvyks vos už kelių minučių, tai gal per tas minutės dar kas nors ką nors pasakytų. Vous venez juste de dire que la Banque européenne d'investissement est la plus grande. Jūs ką tik pasakėt, kad Europos investicijų bankas yra didžiausias bankas pasaulyje. Nesu tikras, kad tai tiesa. Ar kalbat apie institucijų bankus? Na, tokiu atveju tai tada yra tiesa. I mean, that's just, just to say something. If you, have, if you watch the president of the World Bank traveling, uh, Jeigu e, pamatytumėt, kaip keliauja pirmininkas, tai jis keliauja nuo savo e, lėktuvu. Europos investicijų banko pirmininkas e, keliauja kaip paprastas žmogus ne taip kaip e, pasaulio banko pirmininkas. Tai tik e, parodo, kaip mes e, elgiamės. Pasaulio banko pirmininkui galėtume pasakyti pastabų, bet čia gal toksai tarsi stiliaus elementas. Šia, emma. Ponios ir ponai, man didelė garbė, kad galiu pristatyti Europos investicijų banko pirmininką Wernerį Hoyerį. Jis yra labai įtakingas politikas, turintis finansinį išsilavinimą jis perėmė vadovavimą didžiausiai institucijai prieš keletą mėnesių. O pakeitė Belgijos finansų ministrą, kuris buvo EIB pirmininku. Tai labai geras mano bičiulis, kartu su juo vykome į Šri Lanką. Ir mes atvykome labai paprastai, o pasaulio banko pirmininkas atvyko savo lėktuvu su didžiausia palyda, o mes atvyk, nusileidom oro uostą ir įsėdom į automobilį. Tačiau Tačiau AIB bankas skolina gerokai daugiau negu pasaulio investicijų bankas. Taigi aš e, norėčiau, kad EIB e, bankas e, būtų labai gerbiama institucija, nes padaro labai daug darbo ne tik Europos Sąjungoje, bet ir besivystančiose šalyse. Norėtume išsiaiškinti, ką į EIB daro, kad būtų mažinamas skurdas. E, kalbama e, apie mokesčių administravimą, apie vertinimą apie skaidrumo didinimą. E, mes e, stengiamės, kad e, besivystančioms šalims būtų skolinama. Tačiau labai svarbu, kad būtų mm, viskas daroma skaidriai, kad būtų galima skolinti ir užtikrinti, kad paskolos bus uh, gražintas. Taigi tokia yra jūsų banko ateitis. Jūs tikrai e, daug daugiau sprendimų priimsite pasauliniu mastu. E, Zimbabvės ambasadorė yra šiandien su mumis ir aš ją pakviečiau pasiklausyti, kągi jūs papasakosite šiandien. Gentlemen žodis jums. Dėkoju, e, ponė pirmininkė, parlamento nariai, jūsų ekscelencija ambasadorė. E, dėkoju, man, kaip buvusiam parlamentarui, labai smagu grįžti į parlamentą. Šiandien pats laikas pasisakyti Europos parlamente, nes e, įgaliojimų skolintis e, e, išorėje mandatas eina link pabaigos, todėl mums reikia pasiekti rezultato, kad Europos Sąjunga e, ir taip pat Europos investicijų bankas E, galėtų vykdyti veiklą ir įsipareigojimus. Situacija yra rimta. Dabar skaičiai pasakysiu e, švelniai, tai e, priverčia mus dirbti taip, kad iš mažai turimų išteklių gautume daug naudos. Banko skolinimas ir paskolos Europos Sąjungai be e, puikaus e, bendradarbiavimo su komisija, tai nebūtume galėję to darbo padaryti. Todėl dabar kaip tik yra e, puikiai galimybė, nes priimas, priimami nauji įgaliojimai nuo 14 iki 20 metų kalbame apie išorės politiką ir stengiamės, kad ekonomika ir vėl auktų. Tai buvo nurodyta Europos taryboje, bet čia kalbame ne tik apie veiklą išorėje. Mes turime telktis ir e, doroti su ES iškilusią situaciją. E, turime didinti kapitalą ir šios naujos e, veiklos mes ėmėmės vos e, prieš keletą metų. Mes esame ilgalaikis skolintojas, jau pasiekėm puikių rezultatų, bet bet kokiu atveju naujos priemonės E, padeda generuoti turtą, padeda kurti darbo vietų, o tai ir yra svarbiausia. Mes neplanuojam dirbti tik tai Europos Sąjungoje, nes tai būtų e, didelė klaida. Aš kartais nustembu, kaip aukšto lygio Europos Sąjungos parlamentarai grįžta iš įvairiausių valstybių E, parsigabena daug bagažo. Ir visa ta našta trunka, tenka komisijai ir bankui. Taigi ta bendra situacija e, mane šiek tiek neramina. Mes turėsim doroti su šia finansinė situacija ir tikrai laukiu jūsų pritarimo. Per 50 metų uh, E, šie įgaliojimai skolintis išorė buvo užtikrinami EIB. E, Latino Amerikoje, Afrikoje ir kitose pasaulio vietose e, mes dirbome jau apie 50 metų. Kalbant apie besivystančių šalių finansavimą, tai ES buvo pagrindinė donorė apie 20 milijardų eurų skiriama kasmet. Daug e, lėšų e, skiriama viešajam sektoriui. Tačiau e, besivystančios šalys prašo daug didesnės paramos, negu kad mes galime teikti mes turime, turėtume padėti ir privačiam sektoriui, tačiau šis sektorius yra labai rizikingas. Šios krizės metu pastebėjom, kad e, e, Tarptautinės finansinės institucijos taip pat susidūrė su problemomis. Aš norėčiau pristatyti verslo modelį. Mes esame investicijų bankas E, šį banką, šis bankas priklauso ES valstybėms, mes dirbame pagal ES politiką, įskaitant ir plėtros išorės politikos e, strategijas. Yra kai, kurie, e, kai kurios išimtys, bet EIB negali finansuoti E, programų tiesiogiai, tų programų, kurios kovoja su skurdu. Mes finansuojame netiesiogiai ir taip kovojame su skurdu. 10 procentų mūsų paskolų skiriama ES, pernai tai buvo 7 milijardai eurų. Mes su kitais finansuotojais e, siekiame, kad projektai būtų vykdomi efektyviai. E, Ta poveikį reikia vertinti, kad pastebė, pamatytume, ką, ko pasiekėme. Pernai buvo įdėktos uh, naujos priemonės, gavom naujų įgaliojimų, mes galim vertinti ir teikti ataskaitas e, gerokai sistemiškiau, detali e, šio Detalti rekomendacija buvo pateikta, jūs galite ją pasiskaityti. E, šio ataskaitoje pateikti 2012 e, projektų rezultatai. Iš 25-21 projektas vertinamas teigiamai vadovaujantis tam tikrą e, metodologiją. Kai kurie projektai vykdomi ilgą laiką. Mes taip pat įvertinome kai kuriuos e, projektus, kurie vykdyti anksčiau, kad matytume, kokios pažangos pasiekėme. Taigi, e, noriu pasakyti, kad e, mūsų, mūsų darbas neapsiriboja Europos Sąjunga, tai Afrikos Karibų šalys E, kurios taip pat gali skolintis iš šio banko. Mes esam e, dėkingi, kad e, gavome papildomus 6 milijardus kitų septyniarių metų biudžetui. Mūsų. Tačiau gali būti, kad ši suma sumažės. Dabar pateikta nauja finansinė perspektyvą, reikia e, mums e, naujų įgaliojimų ne vėliau negu 2014 m. birželį, nes kitaip negalėsim vykdyti veiklos už ES ribų. Žinoma, kad turime atsižvelgti į daugiametį, į daugiametę finansinę priemonę. Tai yra labai svarbu. Ponios ir ponai, ES skolinimo mechanizmai vaidina svarbu vaidmenį. EIB įgaliojimai e, leidžia ir pačiai ES būti labiau matomai ir turėti daryti didesnį e, poveikį. Mes, kaip minėjau, esame vienas pagrindinių donorų, tačiau tai nėra matoma, dėl to reikėtų didinti ES e, finansavimo efektyvumą. EIB veikla, kuriai suteikti įgaliojimai, yra labai e, svarbi priemonė, tai ES biudžetui tiesiogiai neatsiliepia, todėl prašau, kad ir toliau mūsų E, skolinimo lygis galėtų likti toks pat, maždaug 30 milijardų eurų. Mes e, remiame besivystančią šalis, ta šalis, kurios turėtų tapti ES narėmis, siekiame, kad ES kaimynės, kaiminė ekonomika būtų stabili, taip pat kovojame su klimato kaita. Taip pat dirbame su partnerėmis valstybėmis siekdamos naudos Europos Sąjungai. Mūsų mes skoliname ir taip pat patarėme ir mokome. Taip ES bendradarbiavo su kitomis valstybėmis, nepaisant uh, sudėtingos finansinės e, situacijos. Ponios ir ponai, esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, e, ko, pakomentuoti. Gali būti, kad nesugebėsiu atsakyti jūsų klausimus, taigi pasikviečiau savo kolegas pirmininko pavaduotoje, kuris atsakingas už EACP šalis ir be, pona Belknapen, jis jums e, pažįstamas, nes buvo e, Niderlandų ministras, o dabar yra čia atstovybės Bruselėje narys. Taigi kviečiu užduoti klausimus man, ponui Knapenui ir jo komandos nariams. Dėkoju uždėmesi. Thank you, uh, President Hoyer. Ačiū, pirmininkė. Puikus pristatymas, kur esate ir kur linkeinate. Komitete ir seniau ir dabar daug narių gilinosi į tai, kaip mes galėtumėm bendradarbiauti. Deja, ne visi jau šiandien dalyvauja, bet mūsų dialogas nesibaig šiandien. Tai per kitą susitikimą ar gal net per kokius pietus galėtumėm apie tai padiskutuoti. Ponas Bermenas prašė žodžio. Ačiū, pirmininkė. Du buvę pirmininkai vienu metu prie to paties stalo. Retai tai pastaiko šiame parlamente. Jeigu pažvelg, paž, kaip pažvelgiu 2012 metų finansinę ataskaitą, man grįžta tas pasklausimas, kurį uždaviau ponui Maisteriu, jūsų prieš buvusiam pirmininkui. EIB ankstesnėje kondencijoje didelį dėmesį teikia dideliems, stambiems projektams, infrastruktūros projektams. kaip parlamentaras, kuris šiame komitete dirba e, stengdamasi sumažinti skurdą, ypatingai duomiuosi, kaip būtų galima besivystančių šalių piliečiams gauti prieigą prie finansinių paslaugų, tokių kaip finansavimas, kredit ir taip toliau. Manau, kad viešieji bankai galėtų vaidinti svarbų vaidmenį suteikdami garantijas EIB mikrofinansinė pusė yra, veiklos pusė yra, mano nuomonė, dar gana nedidelė. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte šį aspektą. EIB ir ES ir už ES ribų labai mažai rizikuoja. Stengiasi išvengti rizikos, elgesi labai atsargiai. Tai yra suprantama, bet būtų galima paskatinti banką šiek tiek daugiau rizikos prisijimti, taip pat ir išorės veiksmuose. Manau, kad tai yra tikrai reikalinga. Kitas klausimas. Pasaulio bankas turi e, atitinkama tarnyba, kuri nagrinėja skundus, etikos skundus ir panašiai. Manau, kad panaši EIB tarnyba galėtų vaidinti skaidresnį ir aktyvesnį vaidmenį, skatindama e, piliečius dalyvauti EIB veikloje. Ką Jūs apie tai manote ir kaip Jūs matote tos tarnybos ateitį Jūsų banke? Taip pat man kelia nerima, kad rytų Europos šalise yra daugiau operacijų negu pačiame Europos investicijų banke. Tai galbūt galima būtų sustiprinti savo veiklą tenai. Kaip žinote, penkios iš dešimt e, operacijų yra Afrikos regione, taigi būtų gerai sustiprinti mūsų veiklą ir tos ir Afrikos šalyse, tam, kad tie žmonės irgi nepamirštų, kad ir, ir, ir su jų šalimis ES yra užmesgusi ryšius. Ačiū. Oh yeah, my, with pleasure. Thank you very much. Ačiū, ponė Bermanai, už įdomius klausimus. Tikiuosi, kad man pavyks bent iš dalies juos atsakyti, o tada kreipiuosios į savo kolegas, kad jie uh, padėtų, kai nebežinosiu, kaip atsakyti. Iš tiesų, mikrofinansinis sektorius nebuvo um, EIB kūrimo tos pagrindinės minties um, pamatuose. Tada reikėjo didelių, stambių infrastruktūrų, investicijų tokias infrastruktūras ilgalaikės, 10-15 metų. O tas mikrofinansinis sektorius iškilo daug anksčiau, jisai iš tikrųjų buvo labai naudingas ir mūsų partneriams, ir bankų, ir Europos komisijai, nes dabar galime parodyti, kad Europos Sąjungos pinigus galima išleisti ar panaudoti tinkamiau. Taigi per pastarąjį dešimtmetį tokios tendencijos buvo žinoma. Pritariu Jums, kad prieiga prie lėšų yra labai svarbi, gal pagrindinė e, viešojo banko mm, funkcija. Taigi mes stengiamės kuo toliau, tuo daugiau imtis e, panašios veiklos, mes bendradarbiaujame su atitinkamomis institucijomis. Visgi yra ir tam tikrų apribojimų. Būtent, kad e, šitas bankas yra koks tik norite, tik tai ne mažmeninis bankas. Pirmininkas aiškino, kuo skiriasi pasaulio bankas ir, ir, ir EIB. Tai visų pirma, mūsų apimtis daug didesnis, bet kitas svarbus faktas yra, kad pasaulio bankiai yra maždaug penkis kartus daugiau darbuotojų, negu mes turime, bet to jie turi labai daug konsultantų visame pasaulyje. Taigi, kai mes nusinčiame Centrinę Afriką paskolų konsultantą, jisai ten tikrai bus e, vienišas, o jo kolegos iš pasaulio banko bus susirinkę didelę komandą. Taigi, mums visą laiką bendra, reikia bendradarbiauti su kitais bankais, kai kalbame apie mikrofinansavimą, bet manau, kad einame teisinga linkme. teks jūs nuvilti dėl rizikos. Rizikos vengimas nėra banko darbas. Banko darbas yra rizikuoti ir apsisaugoti nuo, nuo, nuo tos rizikos, kurią, kurios ėmėmės. Kaip sakiau, mes tengiamės tai daryti išmintingai. Būtent todėl bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis ir su komisija taip pat ir su jumis, kai kalbame apie ES pinigus, yra labai svarbus bendradarbiavimas, nes kitaip, jeigu mes tiesiog imtumės rizikos, būtų labai neatsakinga iš mūsų pusės. Dažnai girdime, kad taip kreipiame dėmesį į tą trigubą A, kad, kad visą kitą pamirštume, bet tai yra netiesa. Mums tai nėra šiaip kažkokia priedanga, mums e, tos triguba A yra labai svarbi mūsų veiklai. Mūsų balansai yra maždaug 500 milijardų eurų. Šitą sumą reikia perfinansuoti ir dar kartą, dar kartą. Ir tai daro ne valstybės narės, ne, ne viešos institucijos, bet rinkos. Šiais metais banke norime surinkti 80 milijardų eurų e, obligacijomis. 50 procentų šitų lėšų ateis iš ne Europos šaltinių. Manau, kad tai yra labai geras ženklas, nes tai, kad Europa yra pasitikima už Europos ribų. Taigi, mes paprasčiausiai turime atitikti rinkos lūkesčius ir tų investuotojų, kuriuos mes pasiekėme rinkose, jų yra nemažai ir jie investuoja tik tai į patikimas institucijas. Taigi yra tam tikras žaidimo aikštelė, kurioje mes turime žaisti. Ir, kaip sakiau, mūsų darbas nėra vengti rizikos, bet mūsų darbas yra įvertinti riziką ir, ir ją suvaldyti. Dėl skundų. Banko valdybos komitetas panašiai kaip ir pas naštas paprastai darydavo. Šito mm, organo vaidmuo yra spręsti tos konfliktus ir skundus. Kuo toliau, tuo jis dirba aktyviau. E, buvo kovojama ir prieš korupciją, ir prieš mm, pinigų plovimą. Ir visi turi praeiti tos procesus ir mes tengiamės toliau e, kalbėti apie didinti tą žinomumą. Manau, kad pas mechanizmas dirba pakankamai neblogai. Jeigu yra kurį patobulinti, aš žinoma diskutuosiu, melai apie tai pakalbėsiu ir paskatinsiu savo kolegas imtis šito darbo, bet manau, kad Tikrai mūsų negalima apkaltinti skaidrumo trūkumu. Kai kuriame, pavyzdžiui, naują energetikos politiką, kur yra labai jautrių klausimų, mes tai darome labai atvirai, užmesgame dialogą su NVO, su visuomenė. Prieš Liepos pabaigoje direktoriams kalbant apie šį klausimą bus keturių savaičių dialogas su NVO ir su pilietinė visuomenė. Taigi manau, kad mes tikrai skaidriai dirbame ir jeigu jūs galite patarti, kur dar skaidresniais būti, tai įsiklausysime. Dėl rytų Europos neturiu ką pasakyti. Tiesiog tai buvo taip nusprendė 28 valstybių narių finansų e, ministrai. Tiesiog jie pasakė 90 procentų verslo e, su ES, 10 procentų e, su kitomis šalimis. Ir tada 7,5 turi būti skirta šalims, kurios nori jungtis prie ES srityje ir šalims, rytų partnerystės šalims. Taigi, nėra išmintingas būtų surištomis rankomis, surištomis rankomis stebėti geopolitinius virsmus. Reikia per atnežius metus pakeisti šią strategiją, kai kurių procesų mes dar net negalime nuspėti, pavyzdžiui, žiūrėdami į Egiptą, e, matome, kaip vystosi energetikos sektorius ir labai sunku pasakyti, kokios bus e, pasiekmes. Taigi, šitie klausimai yra daug, daug platesni negu mūsų kasdienis darbas ir mano nuomonė Europos ministrai, Europos vadovai ne visada į tai atsižvelgia. Pirmininkas, aš irgi norėčiau užduoti klausimą. Panas Šarlis buvęs Luksemburgo ministras. Vous faites bien de rappeler que je viens de Luxembourg, c'est le pays euh, où j'ai eu le privilège d'être. Ačiū, už taip, kad priminate, jog esu iš Luxemburgo ir man buvo didelė garbė būti Luxemburgo ministru, vystimosi ministru ir beje, Luxemburgas yra EIB buveinė. Žinau, kad Europos investicijų Bankas dalyvavo e, daugelį įdomių projektų, pavyzdžiui, Albanijoje ir su EIB patirtimi, remdamėsi į EIB patirtimi, tikrai buvo galima prisimti gana didelį riziką įvairiose projektuose, todėl manęs nereikia tikinėti EIB e darbuotojų profesionalumu. Bet pakalbėkime apie svertus ir apie tą finansinę e, sritį, kurioje dirbate. Na, svertai, finansiniai svertai yra labai madinga žodis jau nuo 2008 metų. Galbūt dėl to buvo pradeda, pradėta apie tai kalbėti e, pritrukus lėšų e, Europos biudžetuose, valstybių, e, atskirų valstybių biudžetų, tad pradėta kalbėti apie finansinius svarst, svertus. Daug apie tai kalbama. Net ir šiandieną. Dabar jūs me, arba mes e, dirbame regione, kur yra ir kitų veikėjų. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie Kiniją su jos lengvatinėmis paskolomis, tai ten vadovaujamas visai kitokių požiūrių. Visuomet galima kalbėti apie tam tikrus barterinius mainus, o tai reiškia skaidrumo trūkumą ir E, sunkumus, e, stengiantis įvertinti arba palyginti tai, ką daro į EIB ir kiti veikėjai. Kaip Jūs manote, ar Jūs esate pakankamai patrauklus kai kuriuose valstybėse, ypač e, e, vadinamosios e, e, subsaharos arba Saha, juodosios Afrikos valstybėse? Ir kokie jūsų veiksmai, kokia jūsų pozicija E, konkurencijos pozicijai, ypač ten, kur yra teikiamos lengvatinės e, paskolos. Kaip jūs e, esate pasirengę finansuoti infrastruktūros projektus ir kaip jūs elgėtės su įvairiomis, įvairių, įvairių nusavybių, įvairiomis nusavybės teisėmis. Mes, europiečiai, taikome gana griežtas sąlygas, e, reikalaujame daug ko, turėtumėm tuo didžiuotis ir tuo pat metu vis dėlto turime užtikrinti, kad būtų pasiekti numatyti rezultatai. Turime įgyvendinti tai, apie ką patys kalbame ir kartais su to, šitos rytyje yra problemų. Norėčiau sužinoti, ką jūs galvojate. Ačiū toliau, Marys Ponga. Ačiū. Aš norėčiau mm, pasisakyti pono Preidos e, vardu, kuris negalėjo čia dalyvauti. Taigi, ponas e, Preida visų pirma norėtų pasveikinti jūs e, už tai, kad prisiminti tokį sudėtingą vaidmenį vadovauti EIB tokiu sunkiu laikmečiu. EIB veikla mūsų komiteto akimi žiūrint yra labai svarbi, nes EIB yra be nedidžiausia e, finansų institucija pasaulyje, finansuojant vystimosi, vystomosius projektus. Tad aš norėčiau sužinoti, sako ponas Preida, Ką Jūs galvojate apie LM arba išorinio skolinimo instrumento pasiūlymą, e, kuris buvo pateiktas komisijos 2013 pradžioje? Ir taip pat, e, e, ar ką jūs galite padaryti, kokiu priemonių galite imtis, kad EIB e, skorinimas atitiktų vystimosi politiką. Tad kokia yra situacija, ką galima būtų padaryti, kad rezultatų vertinimo mechanizmas būtų sėkmingesnis, ypač vystomųjų projektų atžvilgių. Ir galiausiai ponas Preida nori sužinoti, kaip gali prisidėti Europos parlamentas, e, remiant EIB veiklą, e, finansuojant vystomuosius projektus. Dėkoju. E, čia jau paprašysiu pagalbos iš mano kolegų. Ypač dėl klausimo apie infrastruktūros projektus ir rezultatų vertinimo mechanizmą. Aš esu pateikęs keletą pastabų anksčiau dėl šių klausimų, bet mano kolegos galėsite tai atsakyti konkrečiau. Bet pradėkime nuo finansinių svertų. Na, tikrai, e, tas, tas žodis, šitas terminas buvo diskredituotas nuo Lehman Brothers e, krizės. Ir iš tikrųjų kartais mums tenka pasirinkti šiek tiek kitokius žodžius tam, kad nešokiruotumėm uh, žmonių. Na, o problema su tais produktais, kuriais prekiaujama, buvo prekiaujama rinkoje prieš penkerius metus ir dėl kurių atsirado tiek daug blogų bankų Europoje, tai tie produktai, jų kokybė be abejo diskreditavo visą finansinių sverto mechanizmų įvaizdį bet paprastai kalbant, tie svertai yra reikalingi tam, kad gautumėm kiek galima daugiau iš euro per paskolų ir suteikimus, per skolinimą. Nes paskolas norime suteikti tikslingai Ir šiandieną labai daug kalbama apie vertybinių popierių rinkas. E, rinko, po, vertybinių popierių rinka nukrito. Yra, jos vertė yra labai kritusi, tad jeigu mes norime pritraukti e, privačias lėšas infrastruktūros ir vystimosi projektams, mes turime įvertinti šitą situaciją, ją išanalizuoti. Ir padarė tai greičiausiai prieisime išvados, kad dauguma komercinių bankų e, nebeturi galimybės e, e, užsimti vertiminiais popieriais, nes jie pasidarė labai atsargus. Ir dabar mums taip pat tenka labai atidžiai nagrinėti ir analizuoti, ką mes darome šioje srityje. Ir mes laukiame progos, kada vėl galėsime paleisti šitą sekuritizacijos arba vertybinių popierių mechanizmą vėl iš naujo. Mes e, tai darome kartu su Europos centriniu banku, nes norėdami nagrinėti, tyrinėti šią sritį, mes e, turime ne tik tai elgtis atsargiai, bet ir būti kūrybiški tam, kad vėl neatsirastų blogų bankų. Tad aš neketinu, aš neketinu prisidėti prie naujų blogų bankų kūrimo Europoje. O kalbant apie, atsiprašau, buvo dar klausimas apie mūsų patrauklumą. Suprantu, kodėl jūs klausėte šito klausimo. Tai yra, jūs klausėte, kaip mes galime konkuruoti su kai kuriomis e, na, besivystančiomis rinkomis e, Afrikoje, Amerikoje, kitose žemynuose. Tos rinkos egzistuoja, ten yra daug lėšų, ten yra daug žmonių. Ir daug infrastruktūros darbuotojų atvyksta iš Kinijos, e, iš Azijos. Ir taip pat reikia jau pasakyti, kad yra tam tikrų išblaivėjimo požymių. Europos, na, jau pradėta suvokti, kad e, mūsų projektai, europiniai projektai yra panašesni kokybinė prasme. Bet e, dar daug ką reikia padaryti, kad projektai būtų pasirenkami pagal jų kokybę. Ir būtent čia mes stengiamės suvaidinti reikšmingą vaidmenį. Mes dabar, mes dabar deriname e, paskolas ir e, dotacijas ir taip pat įjungiame trečią elementą, tai yra kokybė. Ir todėl mūsų bankas yra stiprus. Mes kokybės prasme suteikėme techninę ir techninės ir finansinės e, konsultacijas. Tad manome, kad būtent per tai galime konkuruoti, bet ta konkurencija tikrai nelengva. Yra daug e, valstybių, kurios desperatiškai siekia e, lėšų reikalingų projektams finansuoti ir kartais susitaiko su netokiais gerais, bet greitais sprendimais. Tad jei kalbėsime apie vystimosi politiką, Mes turime suprasti, turime įvertinti tų projektų apimti, kokybę, įgyvendinimo greitį ir daugybę kitų aspektų. Ir čia manau, kad pereiname jau prie infrastruktūros e, projektų, į ką, į ką atsakys, šį, šį klausimą pakomentuos e, po mano kolega Pimas. Taip, buvo klausimas dėl infrastruktūros. Uh, Kiekviena institucija turi savo stipresias pusės, savo stiprybę. Ir mes, Europos investicijų bankas, eksportuojame savo patirtį, savo ekspertus. Mes turime labai stiprią e, komandą. Infrastruktūra, infrastruktūriniai projektai yra dar svarbus, e, ypač suvokiant, kad 80 e, procentų gyventojų kai kuriuose Afrikos valstybėse neturi elektros. Ir Akivaizdu, kad infrastruktūros projektai yra reikalingi, reikalinga į juos investuoti. Kita vertus, kiekviena e, vyriausybė prašo mūsų prisidėti labiau prie žemės ūkio sektoriaus, bet žemės ūkio sektorius niekada nebus konkurencingas, jeigu nėra pakankama infrastruktūra. Be abejo, mes turime reformuoti ir bendrąją žemės ūkio politiką. Ir tai tikriausiai yra vienas iš klausimų, kuriais jūs galėtumėte pasidomėti. Bet ir aš tikiu, kad dabar e, parlamentas, e, parlamentas yra geriau pasirengęs kalbėti šiais klausimais negu prieš keletą metų. Tačiau, jeigu investuojate į žemės ūkį, jeigu investuojame į žemės e, ūkį, e, tai reikia pasakyti, kad Europos investicijų bankas e, tikrai yra pasirengęs ir nori investuoti infrastruktūros projektus, bet taip pat remia ir mikrofinansavimo iniciatyvas. Tai taip pat e, reiškia investicijas ir į že, nedidelės žemės ūkio verslus. Ir visa tai yra tarpusavyje tram, tampriai susiję. Didelės, e, dideli infrastruktūros projektai yra reikalingi, bet e, nemažiau reikalinga e, skatinti ir smulkės bei vidutinės įmonės Afrikos valstybėse. O kalbant apie infrastruktūrą ir investicijas, ne Europos invest, institucijų investicijas. Aš praėjusią savaitę lankiausi Kenijoje ir mačiau Na, buvo invest, mes investavome į socialinį, socialinių būstų kompleksą, e, ką tikrai palankiai įvertino e, valdžios institucijos. Mes į tai investavimą, o kinai pristatė įrangą ir medžiagas. Jie viską pastatė, užbaigė ir visos įrangos e, instrukcijos buvo surašytos e, kinų kalba. Pa, su panašia, su panašiu pavyzdžiu susidūrėme ir Etijopijoje. Ir žmonės pagaliau pradėjo suvokti, kad galbūt e, tai yra pigiau, bet galbūt mūsų institucija gali e, suteikti didesnės pridėtinės vertės. Juolab, kad mūsų projektai taip pat yra vertingesni ir žinių bei žinių apsikeitimo prasme, žinių mainų prasme. Tad tikimės, kad ta situacija palengva, bet keičiasi. Ačiū. Ir aš norėčiau prisidėti, atsakydama į klausimą, ką Europos parlamentas galėtų padaryti, padėdamas mums ypač mikrofinansavimo srityje. Kaip jau buvo pasakyta, mes turime galimybę investuoti į mikrofinansų instru... finansinų institucijas, kurios pradėjo veikti nekomercinių pagrindų ir palengva tapo e, finansinių sektoriaus dalimi, neskolina e, vidutinėms ir mažoms įmonėms. Be to mes turime ir specialių e, instrumentų Ir papildomų lėšų skirimas leis mums prisimti didesnės rizikos ir tokiu būdu sukurti didesnę vertę. Bet vis dėlto mums sutikti įgaliojimai, skolinimo įgaliojimai nėra pakankami tam, kad investuotumėm tiek, kiek norėtumėm į makrofinansavimo mechanizmą. Tad jūs, jūsų parama Toliau stiprinant mūsų pasirinktą derinimo, paskolų ir dotacijų derinimo mechanizmą būtų labai naudinga. Ir toliau dar dėl rezultatų vertinimo e, schemų ir mechanizmų. Jūs, jūsų kolegos prašė, kad tas mechanizmas būtų sukurtas ir be abejo mes esame pasirengę ir toliau būti, teikti konstruktyvę kritiką. Bet reikia pasakyti, kad tas mechanizm, tame mechanizme yra numatyti sėkmės vertinimo kriterijai, pagal juo, kuriuos jūs galite ir mus vertinti, kiek sėkmingai mes dirbame. Ir šis projektas dar yra vykdomas, jis nėra visiškai užbaigtas ir e, mes stengiamės jį tobulinti, tad jums dar teks pakentėti, kol gausite visus reikiamus skaičius. Pirmininkas. Na, dabar aš e, pažeisiu tikriausiai visas įmanomas taisyklės. Aš e, paprašiau e, mūsų svečio leidimo ir jis yra pasirengęs toliau dalyvauti diskusijoje, tačiau vertėjai dirba iki 18.30. Kita vertus šitas sustikimas yra labai naudingas ir vertingas, tad 18.30 baigus baigus vertėjams darbą, siūlau pratesti diskusijas anglų kalba, jeigu jūs neprieštaraujate. Tad pratestumėm iki 18.40. E, iki, iki 18.40 pratesim darbą su vertimu, o po to e, diskusijos vyks e, angliškai. Dėkoju, sako kitas kalbėtojas. Aš turiu klausimą dėl tų dotacijų ir paskolų derinimą. Komisija, kokį vaidmenį vaidina EIP šiame mechanizme? Europos Sąjungoje egzistuoja toksai programinis požiūris ir aš manau, kad jūs daugelie programų esate partneriai. Bet tarkim, jeigu Europos Sąjunga jau nebegali pati identifikuoti arba nustatyti, e, kurie projektai gali generuoti pajamas. Koks būtų jūsų vaidmuo ir ar jūs būtumėte pakviesti e, dalyvauti diskusiją dėl uh, požiūrio arba derantis dėl požiūrį atskiras šalis. Bet... Ačiū už klausimą. Aš manau, kad mes iš tiesų e, darome pažangą, e, dėrėdamėsi su komisija ir stengdamėsi dirbti labiau, labiau programiškai. Mes esame parengę regionų techninės gairės ir pradėjome taip pat programavimą e, pagal naują finansų perspektyvą, finansinį instrumentą. Mus visuomet kviečia į diskusijas e, e, dėl programų, ar jos būtų e, nacionalinio ar regionų lygmens. Na, galbūt ne viskas dar yra tobula, bet mes tobuliname savo instrumentus ir tikimės, kad ateityje bus dar geriau negu dabar. Bet reikia taip pat suvokti, kad Europos investicijų bankas vaidina didžiulį vaidmenį šitame derinimo paskolų ir dotacijų derinimo mechanizme. E, žinau, kad jūs dar norite patikslinti savo klausimą, bet e, atsiprašau, ponas Bramanas nori prisijungti, bet prieš tai suteiksiu žodį kitam kolegai. Ačiū už suteiktą žodį ir ačiū e, banko pirmininkui, kad atvykote čia. EIB anksčiau e, didžiavosi tuo, kad visos paskolos būdavo gražinamos. Ir aš įsivaizduoju, kad dabar jau taip nebėra. Aš klausiu šito, nes aš rašau e, e, pranešimą arba nuomonę dėl pinigų plovimo, tad ir noriu pasiteirauti. Iš savo patirties, ar galite pasakyti, kaip jums pavyksta išvengti tų neįjamų dalykų? Pavyzdžiui, jungtinės tautos paskaičiavo, kad apie 2, nuo 2 iki 6 ar 4 procentų e, vis, viso na, globalinio pasaulio BVP yra išplaunama. Ir norėčiau tai taip pat primirti ir Nigerijos atvejį, kurį dabar e, nagrinėja OLAF tarnyba, kur buvo prarasta daug lėšų. Kaip jums pavyksta išvengti tokių na, neigiamų atvejų? Dėkoju už klausimą. Sako panas Hairis, manau, kad kolegos galės geriau atsakyti šį klausimą, o aš tik pasakysiu, jog e, pinigų plovimas yra globalinė problema. Kol kas e, e, tai dar nepavirto arba tai dar ne, ne, nesudarė nuostolių mūsų bankui. Bet kita vertus tenka pripažinti, kad būtų stebuklas jei mums pavyktų išvengti investicijų į blogus projektus. To tikriausiai negali išvengti nei vienas bankas. Bet e, taip, iš tiesų, jeigu kalbėsime tik tai apie ES, e, tikrai jaučiame e, tam tikrą spaudimą investuoti vienom ar kitom kryptim, kurios galbūt tuo metu metu e, mums galbūt atrodo visai tikslingos, o vėliau pasirodo, kad tie nuteisti keliai netokie jau geros kokybės, netokios jau geros kokybės. Ir tokių dalykų, į tokius dalykus nereikėtų užmerkti akių. Reikia pripažinti, kad nekokybiškas darbas taip pat yra nuostoliai, banko nuostoliai. ir tai taip pat prisideda prie e, viešosios skolos arba įsiskolinimo augimo. Bet kalbant apie pinigų plovimą ir korupciją ir apie visas e, tas lėšas, kurios tokiu būdu ir yra prarandamos, tai reikia pasakyti, kad e, tikrai galima pritraukti daugybę žmonių, kurie domėsis tokiais atvejais. Galima atidžiau e, vertinti mūsų skolininkus, galima e, didinti gyventojų informuotumą apie tai. Ir manęs tiesiog paklausė, ar, ar aš galiu gerai miegoti naktimis e, dirbdamas tokį darbą. Į ką aš noriu atsakyti. Iš tikrųjų, egzistuoja labai daug galimybių pasielgti neprotingai arba netgi nusikalteliškai, padaryti nusikaltimą bankę. Ir kad apsisaugotumėm nuo to, mums reikėtų sutelkti didžiulės paėgas ir vienas iš pirmųjų svarbiausių priemonių tai yra informatumo didinimas. Ir todėl mes bankė labai didžiulę reikšmę skiriame e, tiems, kurie vertina projektus. Nepaisant to, mes nepamirštame, kad rizika vis dėlto lieka. O dėl konkretaus atveju, kuris buvo paminėtas, tai žodis kolegai. E. Papildysiu. Vienas iš didžiųjų privalumų dirbant su EIB ir perėjimas nuo dotacijų prie paskolų yra tas, kad e, niekada EIB neremia viso 100 procentų e, projekto. Tai yra nuo 30 iki 40 procentų ir paskui skolininkai turi ieškoti arba nu, naudos gavėjai turi ieškoti kitų finansavimo šaltinių. Yra daugybė partnerių ir daug partnerių domisi tais pačiais e, pinigų plovimo klausimais ir vertina ar projektas yra įvykdytas pagal egzistuojančias taisyklės ar pasiekti projekto tikslai. Ir tai yra vienas iš privalumų, kurie atsiranda skolinant, o ne dalinant dotacijas. Apie Nigerijos atvejį mano kolega. Labai trumpai. E, dėl kotinių E, mums tai yra trečiosios e, šalies instrumentas ir su, kalbant e, apie šį instrumentą, tikrai yra daug šalių, kur kyla problemų, galbūt viena iš šal, tokių šalių yra Zimbabvė ir mes kiekvieną kartą investuodami ją, kitą kartą investuodami į Zimbabvę tikrai labai gerai pagalvosime. Bet taip pat Jūsų minėtų konkrečių OLAF e, bylos atveju. Žinau, kad tyrimas dar vyksta, e, galutinės išvados dar nėra, bet aš taip pat žinau, kad e, dar nėra nustatyta, kad bankas būtų padaręs kažko, kažką neleistino ar neteisėto ar pasielgęs neteisingai. Žinau, kad Britų ir Švedų ministrai prisėmė iš dalies e, atsakomybę už pranešimą, kurio pagrindu buvo pradėta byla. Bet ta byla e, dar sėki primena mums, e, kaip yra svarbu tinkamai atlikti darbą ir įvertinti visus projektus e, būtent per šitą pinigų plovimo prizmę. Tad taip, informatumo reikia didinti, bet jis dabar yra irgi pakank, gana aukštas jau. Susiskart. Ja, vielen Dank. Ich will äh, in der Kürze der Zeit mich in Richtung AKP Länder. Du dalykai. Pirmiausiai, išteklių paskirstimas e, besisančiam šalim. Kaip sakėte, tai yra politinis e, sprendimas, bet 10 procentų trečiosiam šalim, tam besisančiam šalim yra labai jaudintis, nerima kelintis skaičius. Čia vyko susitikimas, per kurį puikiai prisistatė Europos investicijų bankas, bet 10 procentų skirti tom šalim iš tikrųjų yra labai mažai. Mes kaip politikai atsakingi už vystimą kalbame apie tūkstantmečio tikslus, e, turime turėti daugiau lėšų. Taip pat, manau, labai svarbus klausimas yra prieiga prie energijos ir e, elektros srovės. 80 procentų Afrikoje neturi E, prieigos prie elektros, o juk iš tikrųjų kito, jokiam kitam žemynė nėra tokių puikių galimybių e, pagerinti šitą skaičių, juk tenais yra tiek atsinaujinančių šaltinių. Tai pirmas klausimas, ar nemanote, kad būtų tikslinga pakeisti tą 10 procentų ir antra, kaip jūs vertinate e, pusiausvyrą tarp stambių projektų ir tų projektų, kurie yra labai reikalingi akto, e, Afrikoje, nors jie iš tikrųjų būtų visai, e, būtų visai nedideli, bet jie būtų gerai matomi energetikos srityje. Panašu, kad būtų logiškiau investuoti į stambius projektus, nes e, maži projektai yra sudėtingi, painus ir be to tenai visai kito, kalbame apie visas kitas suma, visai kitas sumas. Nuvilsiu jūs, 10 procentų yra investuojama už ES ribų, 7 procentai e, rytų kaimynystės šalims skiriama. Taigi padėtis yra dar prastesnė, negu jūs e, nusakėte. Nepaisant to, nusteptumėm pamatę, kiek e, tas 2,5 procento gali kokį, kokį pokytį padaryti, kiek tai iš tikrųjų yra daug. Nepaisant tų lik ir mažų skaičių, mes esame stamiausias žaidėjas e, visoje pasaulyje. ES, nepaisant, nepaisant dabartinės krizės, ir toliau e, laikosi savo įsipareigojimų vystimo srityje ir ponė Ešton, ir komisaras Piebals Vystimo komisaras Piebals remia vystimo politiką. Tai yra labai geras ženklas. Taip, klausėte, kodėl nedarome daugiau, mes norėtumėm padaryti daugiau. Mūsų darbuotojai iš tikrųjų yra labai suinteresuoti dirbti už ES ribų, nes būtent tie projektai yra labai įdomus, iš karto matai, matai jų vertę, daug labiau matai vertę negu finansuodamas mažas ir vidutinės įmonės Niderlanduose. Bet kuriuo atveju mūsų, mano darbuotojai tikrai mielai imtųsi didesnio finansavimo į trečiasias šalis. Bet e, aš ekofinė, ekofino posėdžiuose dalyvauju ir kai klausau, kaip yra diskutuojama dėl ES klausimų, eurozonos klausimų. Tiesiog reikia suprasti, kokį spaudimą jaučia finansų ministrai. Artimiausių metų mes tikrai daug e, žadame padaryti investuodami į infrastruktūrą. Tai padėtų ir valstybių narių biudžetams, dėl to jau yra sutarta ir manau, kad tai daug žada. Mes e, tikrai daug dėmesio skiriam energetikos projektams, e, remiame nedidelius projektus, e, skiriame pasaulinės paskolas, teikiame pasaulinės paskolas. Taigi projektai nors ir maži, bet labai svarbus. Ir mes tokius projektus skatiname. Pavyzdžiui, skatiname saulės mm, energijos ar vėjo, jėgai, saulės energijos projektus ar vėjo jėgainių statybą. Ir tai labai svarbu ir žemės ūkija. Pirmininkas. E, ar norėjote dar pasisakyti. Ar nereikėtų vertėjų išsiųsti namo? Taip, e, norėčiau padėkoti vertėjams, kad pasiliko ilgiau. Jeigu tikrai norite keliauti namo, tai keliaukite, o mes toliau kalbėsime anglų kalbą. Dėkuoju. Um, yeah, I do have questions. Yes, please go ahead. Mm.